Colleghi, iniziamo i lavori della Commissione. C'è un fuori programma. Kolegos, pradėkime komiteto posėdį. Koordinatoriai priėmė sprendimus. Turi laikytis griežtos linijos, nes neturime daug laiko. Dabar norėčiau suteikti žodį Lenkijos delegacijos atstovui vieną minutę. Labas rytas. Aš esu Malgožata Gurska, esu iš Lenkijos paukščio apsaugos bendrijos. Man didelė garbė lankytis jūsų komitete, jūsų posėdėje. Aš esu viena iš peticijos pateikėjų kartu su kolegomis iš kitų Lenkijos nevyriausybinio organizacijų pateikėme peticiją dėl Via Baltica kelių koridoriaus Lenkijoje, kurios statyba būtų pakenkusi Natūra 2000 vietoviai ir susilaukus jūsų paramos Europos parlamento narių paramos, taip pat iš kitų komitetų. Mums pavyko pakeisti Lenkijos vyriausybės nuomonę ir e, to slėnio, e, tas slėnis, kuris šitaip atrodo, buvo išgelbėtas. Noriu pasinaudoti tą progą jums padėkoti už jūsų paramą. E, gelbstint šią puikią vietą Lenkijoje. Tikiuosi, kad jūs, jums pavyks išgelbėti tokių gražių vietų kitose e, valstybėse. Balandžio mėnesį Goldmano aplinkosaugos fondas e, iš Junktinių valstijų nusprendė įteikti už šią kampaniją taip vadinamą ekologinį Nobelio, ekologinę Nobelio premiją. Man buvo didelė garbė atsimti šią premiją San Franciske Taigi dar kartą noriu padėkoti Jums visiems e, dėl to, kad dėl Jūsų paramos gavome šią premiją. Ačiū. Ačiū. E, buvo labai svarbu išgirsti Jūsų pasisakymą. Toliau siūlau pereiti prie mūsų darbo atvarkės. Pane Milkės prašo žodžio. Norėčiau pateikti asmeninį pareiškimą. Norėčiau, kad jis būtų įtrauktas taip pat į darbo atvarkę. Ar duosite man laiko pateikti asmeninį pareiškimą? Taip pat norėčiau pakomentuoti darbo atvarkę. Ar aš per anksti prašau leidimo tai padaryti? Kalbate apie šios dienos darbo atvarkę? Jeigu norite kalbėti apie darbo tarkės klausimą kažkurį, tai kalbėsime apie jį tada, kai prieis jo laikas. Aš norėčiau aptarti darbo tvarkę. konkrečiai kampanijos klausimą ir noriu pateikti asmenį pareiškimą e, pagal darbo atvarkę. Ar suteiksite man laiko, ar per anksti aš komentuoju darbo atvarkę? Pone Merkės, kampanijos klausimo nėra šios dienos darbo atvarkėje. Jis buvo įtrauktas į koordinatorių posėdžio darbo atvarkę. Tai reikia aptarti politinėse frakcijose ir po to teikti į koordinatorių posėdžiui. Kadangi taip yra, mes turime tęsti darbą, mes jau ir taip vėluojame. Vakar neaptarėme 10, 11 ir 12 peticijų. Gal galite pasakyti, kad aš galėsiu pateikti asmeninį pareiškimą. nelabai suprantu jūsų klausimo. Jūs norite kalbėti apie kampaniją ar taip? Du dalykai, kuriuos norėčiau aptarti. Tai yra darbo atvarkės klausimą dėl kampanijos ir be to dar norėčiau pateikti asmenį pareiškimą. Ar galėtumėte man skirti laiko pagal darbo atvarkės asmeniam pareiškimui? Davidas dabar tikrina darbo tvarkos taisyklės ir jis pasižiūrės, ar galima įtraukti papildomą klausimą į mūsų darbo atvarkę. Tuo tarpu, jeigu leisite, pradėkime darbą su peticijomis ir kai Davidas turės atsakymą, mes jį jums pateiksime. 14.03.2007 peticija kurią pateikė pilietė Dobrinka Pavlova. Jos nėra, tačiau aš suteiksiu žodį komisijai. Aš esu Johana Engstrom. Kalbėsiu apie visas tris peticijas. E, tai yra 10, 11 ir 13, atrodo. Dabrinka Pavlova, e, Desmond Fitzgerald ir Pavlina Ratkova. Visos kartu, nes e, problema yra labai panaši. Ar tinka taip? Šios peticijos yra susijusios su neįgalių vaikų teisėmis Bulgarijoje, ypač Bulgarijos vaikų namuose, apie ką BBC parodė dokumentinį filmą, ypač apie vaikų namus Mugiline 2007 m. gruodžio mėnesį. Peticijų komitete komisija pateikė ne vieną atsakymą apie šį klausimą nuo praėjusio mūsų pranešimo mes ir toliau dirbome sus, pagal savo kompetenciją, taikydami įvairias priemonės, bendradarbiaujame su Bulgarijos institucijomis, kad užtikrintume neįgalių vaikų socialinę apsaugą. Tačiau norime pabrėžti, kad atsakomybė už vaikų atsak apsaugą, socialinę įtrauką, administracija yra pirminė valstybės narės atsakomybė. Tai reiškia, kad valstybė narė pati yra atsakinga užtikrinama šias teisės savo valstybėje. Komisija neturi tiesioginės kompetencijos kištis ar analizuoti vaikų namuose esančių vaikų situacijos, kaip pateikia žiniasklaida, ar kokią paramą Bulgarija teikia šeimoms su neįgaliais vaikams būtent ponios Ratkovos peticijos tema. Žinoma, komisija nėra abejinga rimtoms problemams, kurios iškeltos peticijoje ir mes darysime viską, ką galime, kad apsaugotume vaikus tose įstaigose ir šeimas, kurios turi neįgalių vaikų Bulgarijoje. Ankstesnėme pranešime mes apibūdiname bendrus veiksmus, kurių ėmėmės, e, apibūdiname tyrimus, kuriuos finansavo komisija. Kalbėjome apie politikos koordinavimą, gerą praktiką, jos klaidą. Dabar norime paminėti, kad buvo įkurtas vienkartinis komitetas, kurį kūrė komisaras Spidla 9 metų vasario mėnesį. Rugsėjo mėnesį buvo pateiktas pranešimas, kuriame kalbame apie tai, kaip padėti E, pereiti nuo institucijų priežiūros prie bendruomenės priežiūros negalių vaikų. Ištiesnamos tenai kelios rekomendacijos. Vienoje atkreipiamės dėmesys į tai, kad e, pasirašyta Junktinių tautų konvencijos dėl negalių žmonių pasirašymas ir ratifikavimas. Ir Bulgarija ir Rumunija yra pasirašiusios šią konvenciją. Dėl specifinių veiksmų Bulgarijos atžvilgių, tai komisija palaiko nuolatinį dialogą apie institucinės priežiūros neįgalių vaikų reformas. Mes remiame Bulgariją rengiant ilgalaikę strategiją šioms reformoms. Daugelis Bulgarijos iniciatyvų jau buvo pristatytos anksčiau, Atidžiai įvertinus situaciją šalyje, Bulgarijos vyriausybė ėmėsi žingsnių, kad pagreitintų savo reformas ir uždarė ne vieną didelę instituciją, pavyzdžiui, Mogilino vaikų namus. Jeigu kalbėsime apie pastarojo meto Bulgarijos veiksmus, e, kurių imtasi po mūsų paskutinio pranešimo raštu, tai Bulgarijoje parengtas veiksmų planas 10-15 metų, kaip e, paremti perėjimą nuo vaikų priežiūros institucijose iki e, jų priežiūros bendruomenėje. Toks veiksmų planas turėtų būti labai greitai patvirtintas e, Bulgarijos ministrų taryboje. Dar viena priemonė, kurią komisija panaudojo paremdama reformas, tai yra finansinės priemonės. Struktūriniai fondai Ir be to, ką esame kalbė, apie ką esame kalbėję anksčiau, tai pastaruoju metu galiu paminėti e, dar vieną iniciatyvą, nepamirškime nei vieno veiko, vaiko. Tai yra bendras projektas, kurį vykdo uh, užimtumo ir regionų generaliniai direktoratai, į kur pradėta komisaro Spidlos įkurto komiteto rekomendacija. Šis projektas prasidėjo 2010 metais ir yra pradinėje stadijoje. Šiuo metu vykdoma peržiūra, įvertinant vaikų poreikius, vaikų, kurie yra e, vaikų namuose. Šį darbą vykto tarpdisciplininė komanda, kurią sudaro 250 gydytojų, terapijos specialistų. Taip bus e, įkurta paramos tarnyba ir panašiai. Ir bus sukurta projekto infrastruktūra, kurią finansuoja regioniniai fondai. Be to, pagal naują neįgalumo strategiją Europoje, kuri greitai bus patvirtinta lapkričio mėnesį, komisija nori toliau panaudoti struktūrinius fondus, teikiant paramą pereinant nuo e, priežiūros iš institucijų prie priežos bendruomenėse. Paskutinė pastaba. Jeigu grįžtume prie pradinio taško, tai yra Mogilino atvejais 2005 metais, tai reikia pasakyti, kad ši įstaiga uždaryta. 9 metų spalio 1 dieną visi vaikai, 75 vaikai, apie kuriuos rodyta BBC dokumentinėme filme, buvo įvertinti UNICEF, buvo susisiekta su tėvais, ir jų paklausta, ar jų nenorėtų atnaujinti savo ryšių su vaikais, jie buvo perkelti į šeimos tipo vaikų namus, kur auginami 6-8 vaikai. Atsižvelgiant į pasiektą pažangą ir komisijos paramą, mes siūlome baigti šių peticijų svarstymą. Ačiū. Ar kas nors norėtų kalbėti šiais klausimais? Dėkoju komisijai už atsakymą. Mes paliksime šių peticijų svarstymą atvirą. sako pirmininkė, atsiprašau, sako pirmininkė, aš neteisingai supratau, jūs siūlėte užbaigti šių peticijų svarstymą. Taigi mes dėl to visi ir sutarėme. Tokiu atveju mes užbaigėme vakarykščias darbo tvarkės klausimus svarstymą, dabar galime pereiti prie šios dienos darbo tvarkės. Šį rytį vyko koordinatorių posėdis nuo 9 iki 10 valandos. Trumpai papasakosiu apie jo rezultatus. Pane Palėdėlį pateikė pasiūlymą dėl neeilinio komitetų pirmininkų susirinkimo ir komisarų kolegijos. Pone Palėdėlį dalyvavo tame posėdėje vietoje manęs ir tuo metu jį paprašė žodžio. Ji norėjo pasisakyti klausimu, kuris buvo mūsų, darbo, mūsų komiteto darbo atvarkėje dėl prieigos prie dokumentų. Jei nebuvo suteiktas žodis, nebuvo aiškios priežasties, kodėl taip tai vyko, todėl mes nusprendėme parašyti laišką komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui dėl mūsų teisės pažeidimo ir paprašyti, kad mus traktuotų taip pat kaip ir kitų komiteto, komiteto narius. Be to, po vizito į kampaniją koordinatoriai nusprendė pagal 202 taisyklę pateikti pranešimą plenariniai sesijai skirtą netinkamam aplinkos ir atliekų tvarkymo teisės aktų įgyvendinimo. Taigi mes pateiksime tokį prašymą įtraukti šį klausimą į plenarinę sesiją. Dėl vizito, kuris planuojamas gruodžio mėnesį į Škotijos parlamentą, mes kol kas laukiame detalios programos, kurią turėtų pateikti sekretariatas tačiau koordinatoriai įgaliojo renkti mus šį vizitą į Škotiją. Trečias klausimas, tai buvo peticijos susijusios su nusvaibės teisėmis Rumunijoje ir kitose šalise. Sprendimas yra užbaigti Rumunijos piliečių pateiktų peticijų svarstymą. Tačiau mes paliksime atviras peticijas e, susijusias su nuomininkų teisėmis, laukiant atsakymo iš Rumunijos vyriausybės. Taigi mes vis dar laukiame atsakymo ir tos peticijos lieka atviros, kol sulauksime tokio atsakymo. Dėl klausimų komitete. peticija 66506, kurią pateikė ponas Paradijas, bus pateikta, bus, bus pateikta bendram parlamentiniam komitetui ir atitinkamoms delegacijoms, kaip nusprendė koordinatoriai. Taigi toliau bendrėjai klausimai dėl piliečių teisų ir peticijų proceso. Mes nusprendėme atidėti sprendimą iki kito koordinatorių posėdžio. Mums atrodė, kad dėl pavadinimo ir datos apsispręsti vėliau. Taip pat e, įstatymas dėl kosta planavimo taip pat atidėtas. Šį klausimą kėlė peticijų pateikėjai iš Ispanijos. Prieš keletą dienų gavome atsakymą iš teisės tarnybos ką daryti su šiomis peticijomis. E, kai kurie kolegos dar neturėjo laiko paskaityti e, šio pranešimo, todėl kol jis bus išverstas, mes atidėjome jo svarstymą. Peticija 47308, kurią patikė ponas Klainas, neseniai apie ją kalbėjome komitete ir nusprendėme pateikti klausimą žodžiu plenarinės sesijos metu nes kol kas ponas daly, komisaras daly mums neatsakė. Ir mes norime parengti klausimą žodžiu ir rezoliucijos projektą. Koordinatoriai tokiems veiksmams pritarė. Toliau. E, Lygiai teisės gyvenimas tolesni veiksmai. Mes nusprendėme šį klausimą svarstyti gruodžio mėnesį per e, pirmai, pirmosios gruodžio posėdį. Tuoj pat netinkamų peticijų klausimas. Komitetas ėmėsi šį klausimą svarstyti, nes e, patekima daug netinkamų peticijų ir e, pirmininko generalinis direktoratas mums, mus informavo, kad padidins darbuotojų skaičių ir pabandys išfiltruoti tas peticijas, kad komitetas galėtų veiksmingai dirbti su peticijomis, kurios atitinka mūsų e, darbų sritį. Kaip ten bebūtų, koordinatoriai nusprendė šį klausimą dar svarstyti per kitą posėdį, kad galima būtų pateikti oficialų komiteto pasiūlymą. Ir paskutinis klausimas, mes patvirtiname naują kitų metų peticijų komiteto posėdžių grafiką. Na, dabar suteiksiu poniai Merkis dvi minutės. Jį nori pateikti žod, e, savo asmenį pareiškimą. Ne, aš ne šiuo klausimu noriu pateikti asmeninį pranešimą. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie darbo tvarkę, o po to pateikti asmenį pareiškimą. Turiu klausimą dėl pasiūlymo parengti pranešimą plenariniai sesijai. Ar galite detaliai pasakyti, kas nuspręsta, ar ką koordinatoriai pasiūlė ir koks e, galėtų būti siūloma pranešimo pavadinimas. Ir po to norėsiu pateikti asmeninį praneš... pareiškimą. Ho letto quello che è stato deciso dai coordinatori. Na, aš e, jums pasakiau, ką koordinatoriai nusprendė. Is the title? koks yra siūloma pranešimo pavadinimas ir kaip jis bus pateiktas plenarinėje sesijoje. Nes iš pradžių buvo sakoma, kad šis klausimas bus teikiamas plenariniai sesijai, kad Italijos kontekste tai būtų pavyzdys, kaip regionai, kurie turi problemų su atliekų tvarkymu, būtų pateiktas kaip pavyzdys plenariniai sesijai, nes yra ir kitų regionų, kurie turi panašių problemų. Taigi, koks dabartinis yra pavadinimas šio pranešimo? Kaip aš sakiau anksčiau, koordinatoriai nusprendė pateikti šį klausimą plenarniai sesijai. Tai bus pranešimas skirtas netinkamam ar ne visiškam Europos e, teisės aktų skirtų aplinkų, atliekų tvarkymui įgyvendinimo pagal pateiktas peticijas. Prašom pateikti savo pastabas, nes negalime daug laiko skirti šiam klausimui. Pone pirmininkė, jeigu šis e, pranešimas paminės e, Italiją, Graikiją, Prancūziją, Ispaniją ir Airiją. Taip, jis bus skirtas visoms šalims. Nesibarkime dėl šio klausimo. Sprendimas jau yra priimtas. Jeigu turite kokių pastabų, Aš siūlau tęsti posėdį. Aš nenoriu prieštarauti, aš tiesiog noriu pasitikslinti, koks yra pavadinimas. Kokiu pavadinimu šis pranešimas bus pateiktas plenarniai sesijai? Neteisingas ar negalutinis Europos e, atliekų tvarkymo teisės aktų gyvenimas ES šalise. Aš noriu pasiūlyti, kad kaip planuota iš pradžių, kad balsavimo metu pridėti Italiją, kad būtų aišku, kad tai yra problema kai kuriuose ES šalise. Tai yra Italija, Graikija, Prancūzija, Ispanija ir Airija. ponas Turgais, nu, norėčiau duoti jums žodį, bet mes neturime laiko bendrai diskusijai šio klausimu. Ačiū, ponia pirmininkė. Reikia pasitikslinti, pati, paaiškinti ponai Merkės, kuri nebuvo koordinatorių posėdėje. Šį sprendimą priemė koordinatoriai. Aišku, kad iš pradžių buvo toks pareiškimas, tokį pavadinimą, kaip jūs siūlote, tačiau buvo nuspręsta pakeisti pavadinimą galbūt tokiu pagrindu, apie ką jūs turėtumėte žinoti. Koordinatoriams, koordinatorių iš jūsų frakcijos pritarus, kuris sutiko, kad būtų pakeistas pavadinimas, ponas Bostinaru, būtent e, pritarė pavadinimui, kurį jums pasakė mūsų pirmininkė. Kadangi APP e ir socialistai kartu pritarė naujam pavadinimui, tai pavadinimas ir pakeistas. Manau, kad reikėjo jums susitarti savo frakciją anksčiau ir kad nebūtų nuomonių skirtumų. Nes aš dabar noriu, ponė, jums pasakyti, kad e, toks pavadinimas patvirtintas dalyvaujant jūsų koordinatoriui. Tai turėtumėte žinoti. Aš apie tai žinau, bet ačiū, kad patikslinote. Aš vis tiek kadangi situacija kampanijoje rodo, kad šis klausimas yra skubus, aš vis tiek norėčiau. Na, atsiprašau, galima išbraukti visas šalis, neminėti kitų šalių, bet palikti Italiją. Tokio pasiūlymo per koordinatorių posėdžio turbūt nebuvo. Aš siūlau įtraukti Italijos pavadinimą kaip pavazdį, e, kuris būtų aptartas plenarinėje sesijoje. Ar galima apie tai kalbėtis dabar? šis pasiūlymas gali būti pateiktas per jūsų koordinatorių. O koordinatoriai dėl pavadinimo sprendimą jau prim, priemė. Tai yra vienintelis tikras dalykas kol kas. Galbūt jūsų koordinatorius, jeigu norėtų, gali pateikti toliau pas, tolesnių pastabų, bet aš siūlau dirbti pagal darbo atvarkę, nes neturime daug laiko. Se devo riaprire il dibattito, allora you know... aveva chiesto la parola prima il collega Viland. Jeigu pradėsime šią diskusiją vėl iš naujo, tai pirmiausia turiu suteikti žodį ponui Vylandui. Aš atrodo ne visai suprantu, mes pusę valandos praleidome kalbėdami apie šį klausimą ir galiu patikinti kolegas, kad yra šimtai skubių problemų ES. Iš patirties žinau, kai kad kai atskiri kolegos staiga patikė kažkokią problemą, paprastai e, tai yra susiję su jų partijos politika. Taisyklė yra, kad laikomės koordinatorių sprendimų ir tai darome tam, kad neapkrautume komiteto bereikalingų darbų. Jeigu norite prieštarauti komiteto sprendimams, tai reikia dėl to balsuoti. To balsavimo gali paprašyti bet kuris kolega, tačiau to negalima daryti bet kada. Taigi, jeigu norite prieštarauti koordinatorių sprendimui, yra tam numatytas mechanizmas, tačiau koordinatoriai sprendimą jau priėmė ir erdvės diskusijoms nebėra. Auken, man atrodo, kad labai sunku dirbti, kai vieningai priemėme sprendimą dėl pranešimo, atlikus nemažai darbo, kai delegacija nuvyko į konkretų regioną ir po to pasirodo, kad viskas yra nustumama į šoną. Tokiomis sąlygomis labai sunku dirbti. Tuomet kitą kartą mes turime balsuoti dėl to, ar kažką dar daryti, nes Nes kai balsavome dėl pranešimo, tai nebuvo būtent tai, ką mes buvome nusprendę. Ir mano nuomonė irgi pralaimėjo. Collega, sto facendo un'eccezione perché è la quinta volta che interviene. Prego. Išimties tvarka, jau penktą kartą jums suteikiu žodį. Ačiū. Praėjusią savaitę atsirado nauja kritinė situacija kampanijoje dėl atliekų. Ir būtent šis, šį, apie šį pranešimą ir kalbame šiuo metu. Mačiau, ponia pirmininkė, kad jūs patikite pareiškimą dėl tam tikrų parlamento narių Aš rimtai norėčiau paprieštarauti jūsų e, pareiškimui ir norėčiau paprašyti gerbti parlamentą ir išlaikyti pirmininkės nešališkumą. Ačiū. No, eh, collega Oken, eh, eh, allora questi, questi rilievi li acquisisco, dopodiché eh, darò una risposta. Pone Auken, protokole nėra nieko, kas. Tai yra sprendimuose, kuriuos priemėme, nėra nieko, kas e, rodytų pirmininkės šališkumą. Ir negaliu sutikti su tuo, kad jūs sakote, jog aš kaip italė negaliu daryti jokios įtakos. Ponas Makmilanas. Um, well, Aš norėjau paklausti dėl koordinatorių posėdžio šį rytą priimto sprendimo, dėl nusavybės teisų ir nusavybės teisų atkūrimo. Buvo kalbama apie atitinkamas delegacijas, tačiau aš taip pat norėčiau paprašyti jūsų patikinimo, gerbiama pirmininkė, dėl to, kad ši petic, šios peticijos svarstymas dar nėra užbaigtas. Dėkuoju. sullo stesso punto, kolega De Brun. Ar jūs norite pasisakyti dėl to paties pastebėjimo, ponia Debrunt? Ne, tai dėl ankstesnio punkto, dėl to, ką jūs pastebėjote dėl e, pirmininkės nešališkumo priimant sprendimą. Kaip aš suprantu, e, jūs pareiškite pareiškimą, e, kuris mane šokiravo, kai šį perskaičiau vertime. E, kuomet jūs pavadinote tam tikrus parlamentarus pilvakalbiais. E, man atrodo, tai tikrai pažeidžia pirmininkės e, nešališkumą, tiesiog kvestionuoja nešališkumą ir aš manau, jog yra neteisinga vartoti tokio pobūdžio kalbą, e, kalbant apie komiteto narį. Man atrodo, reikėtų gerbti komiteto ar jo narių garbę. Dėkuoju. Uh sutinku. Aš manau, kad dabar nereikėtų veltis į diskusiją apie tai, kas yra nešališkumas. Tie, kurie yra atsakingi už delegaciją, e, yra atsakingi už kasdienius kontaktus su, su komitetu ir deleguotas narys turi vadovauti delegacijai ir aptarti e, klausimus asmeniškai. E, dokumentai, kurie buvo pateikti poniai Debrun, yra šališki savo pobūdžio ir pastabos, kurios neseniai buvo pareikštos, buvo išreikštos remiantis asmeniniais dalykais Pone Merkel sakė, jog ji kalba viso parlamento vardu. Tai neteisinga. Aš norėčiau pakartoti, jog ji neturi teisės kalbėti viso parlamento vardu. Jeigu šis klausimas yra susijęs su reglamentu, reglamentais, man atrodo, jog reikėtų kreiptis į atitinkamą instituciją, o tai nėra atitinkama institucija. Čia yra piliečiai, kurie nori aptarti svarbius klausimus. Jie nenori būti liudininkais mūsų diskusijų dėl tam tikrų netikslumų. Jeigu mes turime aptarti šios dalykus, juos aptarsime kitą kartą ir mes turime daryti tai, kas yra būtina. Jūs turite atsiųsti savo pastabas raštu parlamento pirmininkui. Tada aš atsakysiu į tai pagal atitinkamas taisyklės. Taigi aš dabar siūlau spręsti tai, ko iš mūsų nori piliečiai, kad mūsų komitetas būtent spręstų. O vėliau ateityje mes išspręsime šios dalykus susijusius su taisyklėmis. Norėčiau pasakyti ponui Makmilanui, kad dalykas, kurį jis pastebėjo, dar, jos svarstymas dar nėra užbaigtas. E, ir jis bus kitas punktas pagal mūsų pakeistą darbo tvarkę. Tai yra tyriamasis vizitas į Melau ir Damusą e, Forarbergo rajone Austrijoje. Ponas Vilant. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi su mumis yra kolega iš valdybos, norėčiau pradėti nuo keleto pastebėjimų. metų peticija e, rodo, jos data rodo, kad mes veikiame labai pavėluotai. Nebuvo pateikta jokia informacija 2008 metais, o tai yra susiję su slidinėjimo trasa. 2009 metais vyko rinkimai ir remiantis taisyklėmis nėra įmanoma balandžio, e, birželio mėnesiais 2009 metais rinkti informacijos. Kaip jau sakiau, tai yra slidinėjimo teritorija. E, tačiau šie dalykai yra labai svarbus ir man atrodo, jog yra nepriimtina, kad mūsų komitetas rinkiminiais metais nenuveikė nieko. Taigi aš siūlyčiau pateikti pasiūlymą ir pakeisti tas taisyklės. Aš tai jau sakiau valdybos nario, nariui dalyvaujant ir ponas Makmilanas Skotas tai pasižymė. Manyčiau, jog būtų labai naudingas indėlis į mūsų darbą, jeigu mes tai padarytume. Antras pastebėjimas. Aš manau, jog koordinatoriai turėtų nedelsiant išanalizuoti klausimą, kiek kolegų turėtų vykti į tyriamuosius vizitus. Man atrodo, kad Tam tikrą prasme aš buvau vienintelis tyriamojo vizito narys kartu su ponė Lichtenberger, kuri taip pat yra Austrija. Aš žinau, jog peticijų komiteto nariams yra patrauklu vykti į tokius tyriamosius vizitus, jeigu jie domisi tema. Tačiau žinoma, yra kai kurių vizitų, kurie yra netokie patrauklus komiteto nariams. Ir kai kalbame apie tyriamuosius vizitus, mes turėtume užtikrinti, kad žmonės visada į juos vyksta. Mes neturėtume ieškoti tų, kurie visuomet domisi tą temą. Man atrodo, jog yra svarbu nuspręsti, kad būtų pakankamai narių vykstančių į kiekvieną tyriamąją vizitą. Ir vėl tai yra susijęs su mūsų darbo mechanizmu. Taigi grįžtant dabar prie peticijos, uh, Aš kalbėjausi su ponė Lichtenberger apie tai ir mūsų nuomonė sutampa. Šiuo metu mes nebūtinai pripažįstame, kad vietos valdžios institucijos padarė svarbių klaidų. Mes tik primename, kad tai yra susiję su 20 hektarų apribojimu ir diskusijomis, ar šis projektas tą apribojimą viršijo ir ar reikėtų vykdyti e, aplinkos saugos e, e, vertinimo studiją ar nereikėtų. Dabar šie apribojimai yra sumažinti nuo 20 iki 10 hektarų ir mes dirbame remdamiesi senaisiais įstatymais. Mano nuomonė buvo tokia, kad klaidos, kurios buvo padarytos vietos valdžios institucijų, buvo dėl atitinkamos teritorijos klaidingų matematinių apskaičiavimų. Iš dalies dėl to, jog pasikeitė teisės aktai. Taigi, mes nereikalaujame vietos valdžios institucijų taikyti skirtingą požiūrį, ypač žinant, kad buvo viršytas 20 hektarų teritorijos apribojimo reikalavimas. Žinoma, mes dar turėsime galimybę grįžti ir įvertinti tuos sprendimus, kurie buvo priimti, tačiau sakydama, sakyčiau apskritai, jog analizuodami tai, kokie sprendimai yra taikomi vykdant aplinkos studijas, mes turime pažiūrėti, kad e, tai būtų taikoma valstybėse narėse pakankamai anksti. Tai yra klausimas susijęs su tuo, ar reikia įskaičiuoti e, pačias e, slidinėjimo trasas kaip tos teritorijos dalį. Tai yra teisinių diskusijų Austrijoje klausimas. Sprendimas buvo toks, jog e, slidinėjimo trasos turi būti įtraukiamos į visos teritorijos skaičiavimus, tik vykdant aplinkos poveikio, poveikio aplinkai studijas. Ir jei jų įrengimo metu buvo smarkiai pakeista žemės paskirtis. Ir taip pat atsižvelgiant į tai, ar tai turi tiesioginį ar netiesioginį poveikį. Man atrodo, jog jeigu e, žemės paskirtis yra pakeičiama į slidinėjimo trasą, tuomet tai daro tam tikrą neigiamą poveikį, kadangi e, šios teritorijos negalės e, vėl taip pat naudoti vietos gyvūnyje. Taigi, man atrodo, jog tokios e, teritorijos, linkėjimo teritorijos neįtraukimas į poveikio aplinkai e, vertinimą yra neteisingas. 2000 e, žmonių per dieną naudojasi e, slidinėjimo trasa. Ir tai yra labai svarbus pasikeitimas. Ne 50 žmonių naudojasi. Ir tai daro didžiulį poveikį vietos augaliai ir gyvūnėjai. Ir dėl to pasikeičia poveikio aplinkai vertinimas. Aš turiu du klausimus ir norėčiau paprašyti komisijos, kad ji man padėtų juos atsakyti. Iš esmės klausimas yra susijęs su tuo, e, kokio ilgumo yra laikotarpis. Šiuo atveju tai buvo penkeri metai, e, būtent skaičiuojant atskiras projekto dalis, analizuojant e, ar e, ši 20 ar 10 hektarų riba buvo viršyta. Kitaip tariant, kokio dydžio yra tie saliami skridinėliai, vertinant neigiamą poveikį aplinkai kokį atskaitos tašką mes turėtume pasirinkti. Toks yra mano pirmasis klausimas. Antras klausimas yra susijęs su štai kuo. Ar yra priimtina, kad projektai yra išskaidomi ne tik per tam tikrą laikotarpį, bet taip pat ir teisiškai, kadangi teisės aktas buvo pakeistas e, įpusėjus projektui, taigi pasikeitė teisinis pagrindas. Taigi, ar tai yra įmanoma ir kaip mums reikėtų tą toliau spręsti. Man atrodo, jau būtina išanalizuoti šią situaciją atidžiau. Kiek galima pripažinti, kad tokį projektą galima išplėsti laike ir teisiškai? Ar komisija yra priimtina, kad valstybės narės turi plačią judėjimo laisvę, vertindamos E, tiesioginį projekto poveikį. Kaip jau sakiau, čia mes kalbame apie slidinėjimo trasą. Ar Europos teisės aktų leidėjui svarbu pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse slidinėjimo trasa neįskaičiuojama į poveikio aplinkai vertinimą, o kitose valstybėse padėtis yra kitokia. Norėčiau išgirsti komisijos pareiškimą apie tai, e, kaip yra sprendžiama tokia situacija ir kokiu mastu turėtų būti pakeistas vietos įstatymas valstybėje narėje, atsižvelgiant į tokią situaciją. Žinau, jog Austrijos valdžios institucijos padarė rimtų klaidų ir jeigu mes ex ante nustatome, kad buvo viršyta 20 hektarų e, teritorinė riba, mes turime žiūrėti į konkrečius E, konkretų Austrijos vietos įstatymų taikymą. Ir čia norėčiau išgirsti komisijos atsakymą. E, taigi štai, ką mes jau sužinome iš savo tyriamojo vizito Austrijoje. Dėkuoju. Grazie, kolega Vyland. Ačiū ponui Vylandui. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Pone Marija Mulan. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš atsakydama į tris klausimus norėčiau pasakyti, jog svarbu yra žinoti, kad poveikio aplinkai e, studijų direktyva įpareigoja valstybės narės nustatyti kriterijus, siekiant nustatyti, ar projektas ar projektui būtina atlikti poveikio aplinkai tyrimą. Austrijos teisės aktai turi tik tokią nuostatą, kad tik paveiktos žemės dydis gali būti naudojamas kaip kriterijus, nustatant ar buvo reikalaujama atlikti poveikio aplinkai studiją. Komisija sudūrė su problema, kadangi direktyva aiškiai teigia, kad tokius kriterijus būtina taikyti, be kita ko būtina atsižvelgti į projekto dydį, tačiau taip pat yra ir kiti kriterijai, tokie kaip pobūdis, tam tikros teritorijos vieta ir taip toliau. Taigi komisija pradėjo diskusijas su Austrijos atsakingomis institucijomis ir šių diskusijų metu Austrijos teisės aktai buvo pakeisti. Tokiu būdu pasikeitė e, projekto dydis, kuris taip pat galėjo būti naudojamas kaip kriterijus, vertinant ar reikia atlikti poveikio aplinkos tyrimą, kuris tapo privalomas. Taigi, čia mes susidūrėme su viena teisinė problema, kuri buvo išspręsta. Pakeitus Austrijos teisės aktus, tuo pat metu projekto vystytojas įvedė esminių pakeitimų projekte. Pirmiausia, buvo sumažintas projekto dydis – ir taip pat e, buvo pakeistos įvairios priemonės, nepaisant jau nuveikto darbo. Austrijos atsakingos institucijos ir vėl atliko vertinimą dėl to, ar būtina atlikti poveikio aplinkai studiją kriterijai, kuriuos buvo atsižvelgta, buvo ne tik projekto dydis, kuris buvo smarkiai sumažintas, tačiau taip pat buvo taikyti ir kiti kriterijai, tokie kaip tai, ar atsirado atliekų, triukšmo lygis ir taip toliau. Vėliau atsakingos institucijos atliko šį naują vertinimą ir padarė išvadą, kad remiantis naujais kriterijais nebuvo būtina atlikti poveikio aplinkai studiją, kadangi poveikis aplinkai buvo nežymus. Taigi tokie yra e, faktai, būtent pasikeitė teisės aktai. O grįžtant prie jūsų klausimų dėl to, kaip mes skaičiuojame ir į kokį laikotarpį būtina atsižvelgti, tam, kad būtų galima apskaičiuoti atitinkamus hektarus, direktyva nenustato tam tikro laikotarpio. Taigi aš negaliu pasakyti konkretaus metų skaičiaus, tačiau mes turime tinkamai taikyti bendrijos teisę. Būtina įvertinti tam tikro atvejo faktus ir negalima pateikti jokio bendro atsakymo susijusios su metais. Taip pat atsakyčiau į jūsų antrą klausimą dėl to, ar valstybės narės gali suskaidyti didelius projektus per tam tikrą laikotarpį. Atsiranda atskiros projekto dalys, kurioms galima netaikyti poveikio aplinkai vertinimo. Čia, žinoma, negalima suskaidyti vieno nuoseklaus projekto į nedidelius gabalėlius tam, kad būtų išvengta poveikio aplinkai e, studijos vykdymo. Tačiau juk mes taip pat turime vertinti kiekvieną atskirą situaciją, kiekvieną atskirą projektą. Tačiau šiuo atveju komisija neatsižvelgė į visą informaciją, negavo visos informacijos, mes negalime padaryti išvados, kad e, šis projektas buvo suskaidytas į atskiras dalelės. Manau, kad galiu taip pat atsakyti ir jūsų trečiai klausimą. dėl projektų suskaidimo e, per tam tikrą laikotarpį į mažesnės dalelės. Žinoma, tai netitinka poveikio aplinkai direktyvos, tačiau taip pat remiantis tą informaciją, kurią turi komisija, mes negalime padaryti išvados, kad tai padarė Austrijos atsakingos institucijos. Taigi šiuo metu galime daryti tokią išvadą. Pasikeitus Austrijos teisės aktams ir pasikeitus projektui bei papildomoms priemonėms, e, kurių buvo imtasi siekiant e, pagerinti aplinką. Šis projektas vyksta 10 metų ir aplinkos gerinimo priemonės e, buvo vykdomos. Taigi komisija neturi tos nuomonės, kad Austrijos atsakingos institucijos padarė kokių nors klaidų ar neteisingai taikė arba interpretavo e, poveikio aplinkai direktyvą. Ačiū. Kolega Viland. Ponas Vilandas. Äh, Dėkoju. Didelę dalimi sutinku su tuo, ką pasakė komisija, tačiau mums reikia vertinti kiekvieną atvejį atskirai. Manau, kad Austrijos teisės aktų nuostatos sakytų ir aš čia cituoju, kad trasų teritorijose būtina vykdyti skaičiavimus laikant kad pastarųjų metų teritoriniai skaičiavimai turi būti įtraukti, atsižvelgiant taip pat ir į ateities veiksmus. Taigi mes turime penkerių metų laikotarpį, tačiau mes taip pat turime žiūrėti ir į ateitį, mes turime atsižvelgti į projekto visumą. Man atrodo, jog būtina peržiūrėti penkerių metų nuostatą. Taip pat yra ir kitas atvejis susijęs su, su Vokietija. dvi bio dizelio gamyklos manipuliavo įstatymais ir aš tai laikau kūrybinga buhalterija ir galbūt komisija turėtų pažiūrėti į tai, ar jie norėtų, kad tokie dalykai vyktų ir toliau. Tačiau yra dar vienas dalykas, kurio komisija nepaminėjo. Tai yra susiję su tuo, ar slidinėjimo trasas reikėtų įskaičiuoti į 10 arba 20 hektarų ribas ir jų viršijimą. Pagal Austrijos įstatymus slidinėjimo teritorijos, įskaitant, atsiprašau, sako kalbėtojas, skaitau ne tą eilutę, slidinėjimo teritorijos, kurios jų įrengimo metu apėmė e, lift, e, keltuvus, turi e, būti e, įrengiamos tose teritorijose, kuriuose buvo pakeista, pakeistas žemės pobūdis. Kitaip tariant, Jeigu tokios slidinėjimo trasos bus įrenginėjamos toje teritorijoje, kurioje žemės paskirtis nebuvo e, pakeista, jos nebus įskaičiuojamos. Taigi, to nereikia įskaičiuoti arba reikia įskaičiuoti tik 20 procentų trasos, kadangi sakysime, kad tik 20 procentų trasos daliai e, įvyko naudojimo pasikeitimas. Taigi mes čia galime klausti, ar 20 e, hektarų riba buvo viršyta, dėl to jau buvo įrengta tokia slidinėjimo trasa. Taigi aš klausiu, ar Austrijos e, tokių trasų įrenginėjimas atitinka ES teisės aktus. Kągi daro šveicarai, ką daro vokiečiai tokiais atvejais, vertindami buvo padaryta didelė žala aplinkai. Kai mes tai žinosime, žinosime, ką atsakyti Austrijos atsakingoms institucijoms ir tada galbūt galėsime išreikšti savo nuomonę ir aplinkos komitetui. Reikia dar tai pasvarstyti. Ačiū. E, e, ringrazio per il lavoro che ha svolto, per aver effettuato questa. Dėkoju, ponia Vilendai, už jūsų nuveiktą darbą, už tai, jog vykote į tyriamąjį vizitą, nepaisant visų problemų. Jūs labai gerai padirbėjote. Nematau daugiau norinčių pasisakyti, taigi manau, jog mes turėtume e, sulaukti dokumento, o tada svarstysime jūsų iškeltus klausimus. Ir pradėsime dialogą su komisija. Berger, wir sind in der Frage uns eigentlich völlig einig. Würde ich Dėl paskutinio pastebėjimo mes sutinkame kartu su ponė Lichtenberger, tačiau mes norėtume išgirsti aišku konkretų atsakymą iš komisijos. Prieš galutinę ataskaitą mes norėtume išgirsti aiškę komisijos nuomonę. Ačiū. Na, kaip jau sakiau, kuomet gausime rašytinį dokumentą dėl jūsų pasiūlymo, mes galėsime kreiptis į komisiją ir laukti jos atsakymų. Aš esu tikra, kad ir kiti komiteto nariai taip pat pateiks savo nuomonę dėl jūsų pranešimo. Dabar noriu suteikti žodį poniai Hankis dėl 19 mūsų darbo tvarkės punktų. Tačiau ponas Bostinaro dar paprašė žodžio. Norėčiau paklausti jūsų, paprašyti jūsų e, pareikšti savo pastebėjimą po to, kai kalbės ponia Hankis. Aš suteikiu žodį jai, prašau. Mrs. President. Uh, dear colleagues, as you are... Ačiū pirmininkė. Gerbėmi kolegos, kaip žinote, prieš tris dienas, tris savaitės, prašau, pateikiau savo nuomonę raštu. Nesikartosiu, nes jūs visi gavote raštu nuomonės projektą. Norėčiau šį bitą pasakyti dėl anksčiau iškeltų klausimų. Ponas Diamondūro, Europos ombudsmenas, dalyvavo mūsų posėdėje ir pas, išsakė savo nuomonę. Jis pasakė, kad šitas reglamentas yra žingsnis atgal, kalbant apie skaidrumą, dalyvavimą ir gerą valdymą. Taip pat jisai pasiūlė, kaip galima būtų iš, šitą problemą spręsti. Komisija uh, labai vėluoja atsakydama į šitą dokumentą. Komisija paaiškino, kad duomenims surinkti reikia daugiau laiko. Skaidrumas ir gera valdysena turėtų būti visų reglamentų centras ir mes turime dėl to stengtis to pasiekti. Taip pat ieškoti balanso tarp atitinkamų reglamentų. E, Europos teisingumo teismas Beverė Lager e, byloje pareiškė, e, paskelbė sprendimą, pagal kurį asmeniniai duomenys yra, gali būti perdodami gavėjui tik tada, kai jisai to paprašo. Šiaip ar taip, prieš pareikšdamas norą gauti tos duomenys, prašėjas turi pagrysti šitą prašymą ir įrodyti, kad jam tikrai reikia gauti tuos asmenys duomenys. E, institucijos gali atsisakyti pateikti šitos duomenys, jeigu tuo būtų pakengta asmens integralumui. Europos institucijos, atitinkamos institucijos turi įsitikinti, ar atitinkamas asmo davė sutikimą atskleisti josnius duomenis. Šis teisingumo teismas sprendimas pabrėžia, kad reikia laikyti šitų principų ir ateinančius, primantančius teisės aktus. Išklausiusi ombudsmeno ir komisijos priėmiau spre, išvada, kad visos šalis ir aš taip pat pritarė štai kam. Pirmiausia, Europos institucijos e, atitinkamams institucijams turim reikėtų e, sukurti etikos kodeksą, kaip turėtų būti paviešinti tokie e, duomenys. Šitame etikos kodekse turi būti numatyta ir tai, kad reikėtų visų asmenų atsiklausti dėl to, jeigu atitinkamas dokumentas ar posėdis mm, bus išviešintas pagal šitą dokumentą. Antra, suteikiant dalinį prieimą prie dokumentų, e, reikia skaidriai ir su, turi būti visada laikomasi skaidumo principų. Trečia, kaip savo nuomonėje pasiūliau, turime aiškiau apibriežti e, šitą dokumentą, nes tai, vienas, e, tai yra vienas svarbiausių šito reglamento e, atspirties taškų. klasifikacija ir kiti klausimai galėtų būti priimta, priimtini, bet tam reikėtų atskiro e, reglamento, nes šitie klausimai turi ir yra susiję su e, viešų dokumentų paviešinimo klausimu. E, kai kas mano, kad reikia sukurti centralizuotą dokumentų registrą E, prie kurių prieinant nereikėtų atskiro prieigos um, prašymo. Tad tu prie tokios sistemos turėtų prisijungti visos institucijos. Man atrodo, kad lėšų ES biudžete tokiam tikslui nėra. Kaip savo nuomonėje siūlau, galima sukurti kad dabartinės sistemos e, naują variantą ir taip sutaupysime mokesčių mokėtojų lėšas. Kolegos, tikiuosi, kad mes konstruktyviai pasikeisime nuomonėmis, kalbėdami būtent apie konkretų šitą klausimą, o ne apie tą propagandą, kuri sklando. EPP frakcija palaiko e, platesnę prieigą prie dokumentų, bet nekeliant grėsmės piliečių e, saugumui ir privatumui, bei nesukeliant tos propagandos, kuri kilo. Tik manau, kad e, trumpai aptariau savo nuomonę ir taip pat EPP frakcijos poziciją. Ringrazio la collega Enkis. Dėkoju kolegiai Enkis ir teikiu žodį poniai Ankė. Dėkoju už pristatymą. Norėčiau šitą pridurti. Turime būti tikri, kad lobistai nebus įtraukti į šitą privatumo apsaugą, nes jie labai norėtų būti įtraukti į šitą nuostatą. Labai svarbu ir parlamento veiklai, ir visiems, kad e, lobistai būtų skaidrus, kad jų veikla būtų skaidri, kad žinotumėm, kas jie tokie. Ir mes jau esame pastebėję, kad jie kartais naudojasi privatumo nuostatą. E, taigi reikėtų pabrėžti komisiją, kalbant su komite, komisija, kad mes norime saugoti tik tai paprastus piliečius. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Suteikiu žodžiu, žodį komisijos atstoviai. Atstovai ponui Marknes. Ačiū gerbiama pirmininkė. Mes jau pasikeitėme nuomonėmis ankstesnėme posėdėje. Taigi, manau, komisija jau išreiškė savo poziciją. Mes iš principo pritarėm ponios pranešėjos pasiūlymams dėl ponios Alkon pasiūlymo dėl privatumo. Privatumas nėra bendroji teisė. Asmens duomenų e, apsauga visada susijusi su skaidrumu. Tame teismo sprendime buvo kalbama apie tai, kad dvi teisės prieimo prie dokumentų ir, ir teisė į duomenų apsaugą yra vienodos e, teisės ir jos abidvi yra įtrauktos ir sutartyje, ir bendrųjų teisių e, hartijoje. Taigi asmeninių duomenų atskleidimas turi atitikti e, abiejų reglamentų nu, nuostatam. komisijos praktika atitinka tam, ką e, Teisingumo teismas paskelbė sprendime dėl šios bylos. Ačiū, melai atsakysiu visus deputatų klausimus. Ačiū. Da, kolega Auken. Pone Auken, klausimas komisijai. Mm, man atrodo, kad principas yra tas pats, bet pusės nėra tos pačios. Lobistų negalime prilyginti paprastiems piliečiams. Mes turime apsaugoti piliečius, žinoma, apsaugą prie dokumentų užtikrinti. Prieigą prie dokumentų, atsiprašau, turime užtikrinti. Bet nesu tikra, ar tikrai lobistai galėtų būti, galėtų būti traktuojami kaip paprasti piliečiai. Man atrodo, kad teismo sprendime ne visai tai buvo parašyta. Manau, kad, labai, kad yra labai svarbu pabrėžti skirtumus, nors principai yra tokie patys, bet tos dvi šalis yra nelygiavertės. Kolega Vyland. Ponas Viland. Taip, manau, ponia Okan labai teisingą pastabą išsakė. Yra juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys. Manau, reikia užtikrinti, kad vienodus principus taikome abiem asmenų kategorijom. O nesakom, kad yra įvairiausių duomenų, gerų duomenų ir blogų duomenų, vieni norės juos slėpti, kiti nenorės slėpti savo duomenų. Mes siekiame visiško skaidrumo. Ir aišku, abiejose sienos pusėse yra gerų ir blogų. Pavyzdžiui, nevyriausybės organizacijos, lobistai, nevyriausybės organizacijos irgi proteguoja tam tikrus interesus ir yra įvairiausių įvairiausių nesakytų klausimų. Pavyzdžiui, jeigu, jeigu lobistas yra fizinis asmuo, tą patį galima paklausti ir apie e, nevyriausybinės organizacijas. Taigi manau, kad neturėtumėm iš anksto e, suklasifikuoti į gerus ir blogus. Reikėtų galbūt kalbėti apie pateisinamus interesus, pateisinus interesus e, manau, kad čia šit, būtent šitoje vietoje yra per mažai kalbėti vien tik tai apie skaidrumą. Čia labai svarbu mūsų komitetui, kaip mes kalbėsime apie skaidrumą. Visi žmonės gali būti fiziniai asmenys. Yra fiziniai asmenys. E, reikia kalbėti, žinoma, ir apie nevyriausybinės organizacijas. Nevyriausybinės organizacijos irgi negali slėptis už tam tikrų nuostatų. Jeigu lobistai dirba kaip lobistai, tai tuomet jie neturėtų būti traktuojami kaip fiziniai asmenys. Manau, čia šitas klausimas yra labai svarbus ir siūlyčiau nepainioti šitų dviejų kategorijų. Ir žinoma, visi, kurie įmasi lobistinės veiklos, ar tai Greenpeace, ar, ar, ar kita organizacija, jie turi veikti skaidriai, jie turi būti skaidrus. Nu, ar komisijos atstovas norėtų dar kartą sureaguoti. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kad asmeninių duomenų apsauga taikoma tik tai fizinės asmenims, ne juridiniams asmenims. Tai yra numatyta 45-2009 metų reglamente Taigi jokie lobistai ar e, nevyriausybės organizacijos nėra, e, jiems nėra taikoma šita nuostata, tik tai fizinės asmenims. Be to komisija peržiūrėdama šitą reglamentą bando spręsti šią problemą, nustatydama, kad asmeninių duomenų e, apsaugos nuostata nebus taikoma asmenims, kurie veikia viešai. Taigi asmenys, kurie e, eina viešas, viešas pareigas, negali laikytis duomenų apsaugos nuostatų, nebent e, tokiu atveju, jeigu atskleidus jų e, tapatybę kiltų didelė grėsmė ar, ar žala e, tam asmeniui ar jo vykdomai veiklai. Būtent taip yra, toks yra pasiūlymas ir komisija šito pasiūlymu bando suderinti, rasti pusiausvyrą tarp skaidrumo E, tų žmonių, kurie e, vykdo viešąją veiklą ir e, piliečių gerovės. Ačiū. Porą žodžių. Pranešėja. Manau, kad iš principo suprantu ponios akmeniškeltą problemą, bet praktiniu požiūriu manau, kad tai sunkiai gyventinama. Nes man sunku įsivaizduoti, kaip e, apibriežti skirtumą tarp fizinio asmens ir institucijos. Tai mano nuomonė yra didelė problema, kaip aiškiai nubrėžti tą skirtumą, tą koskirą tarp e, fizinio asmenų teisų ir juridinio asmenų teisų. Nes mes čia kalbame apie fizinių asmenų pagrindinę teisę. Todėl labai sunku aiškiai nubrėžti skirtumą. Dar vienas dalykas. Pakeitimus, jeigu teisingai žinau, dar pasiteirausiu, galima pateikti iki iki lapkričio 10 dienos 6 valandos. Taigi, jeigu kas nors norėtų pateikti pakeitimų šios nuomonės projektui, turite dar maždaug savaitę. Ačiū. Allora, possiamo chiudere questo punto che... Taigi šitą klausimą galime užbaigti. Kitoje komiteto, kitame komiteto posėdėje dalyvaujant ponui Hostingsui atsakingam už duomenų apsaugos peticijas. Mes toliau diskutuosime šio klausimu. Dėkojame poniai Enkis ir sutiku žodį ponui Bustinaru. Jis anksčiau nedalyvavo ir norėtų pasisakyti dėl ankstesnio klausimo. Nenoriu daug komentuoti tos polemikos, kurį vyko posėdžio pradžioje. Pirma, dėl ponios Merkis pareiškimo tunerio, turinio. Jie kalba apie faktą ir duomenis, kurie yra jos pranešime, delegacijos pranešime. Ir dėl jo buvo balsuota beveik e, vienbalsiai, vienas asmo susilaikė. Antra, apgailę stauju dėl ta žo, to žodžio pilvakalbiai, kurį panaudojo ponia skirta poniai e, Matsoni, mūsų pirmininkiai. Manau, kad ateitie tokių dalykų turėtume vengti. Tai didina įtampą tiesiog atmosferos. Trečia. Komisaro Patočniko pareiškimo turinys atitinka mūsų pranešimo turinį. Nieko naujo. Ir galų gale turiu pasakyti, kad mano šio ryto pozicija prisijungti prie APP ir kitų pasiūlymo buvo skirta tam, kad išspręsime problemą, o ne pabloginti situacijos. Tai buvo sąžininga pozicija. Ir nebuvo siekiama ar įžeisti, ar sumažinti kieno nors nuopelnų iš mano ar kitos frakcijos. Paprastai aš esu labai griežtas dėl savo šalies problemų, tačiau aš niekada nebūsiu toks griežtas, kai kalbam apie kitas šalis, nes geriau būti, būti E, saugoti tas pozicijas, kurios, dėl kurių žmonės yra jautrus, o ne paversti jas taikiniu. Taip toli nenaitume. Ačiū dar kartą už kantrybę ir atsiprašau, kad paprašiau žodžio, norėjau patikslinti šiuos aspektus. Tikiuosi, kad šis klausimas, jos svarstymas baigsis čia ir kad kartu e, rasime problemų sprendimus komitete ir kartu bendradarbiaujant su Envi komitetu. Labai ačiū. Pone Bastinaru, nenorėjau vėl iš pradėti diskusijos šiuo klausimu, bet pabandysiu atsakyti. Šis pranešimas yra susijęs su misija įvykusią kampanijoje, dėl jo nebuvo balsuojama vienbalsiai nes aš nebalsavau už tą dokumentą. Tik, taigi man atrodo, kad jūs netikslus. Kalbant apie jau priimtų sprendimų pakeitimą, tai jei pažvelgsime į posėdžio, kuriame kalbėjome apie šį dokument, šio dokumento patikimo plenarniai sesijai protokolą, tai pamatysite, kad šis, šiame dokumente kalbama apie tai, kad Envi komitetas pateiktų šį klausimą plenarnėje sesijoje, o sprendimą priima koordinatoriai. Procedūros pakeitimo nebuvo. Mes tiesiog papildomai aptarėme šį klausimą. Be to yra posėdžių, kuomet šis sprendimas buvo priimtas įrašai. Galite pasitikrinti. E, kai sakiau, kad pilvakalbiai galbūt klysta, aš e, turėjau galvoje ponios Merkis pastabas dėl dokumento. Aš prašysiu, kad šis dokumentas būtų išverstas, tačiau ji kalba apie tai, kad apie Europos parlamento sprendimą atblokuoti 145 milijonus eurų. Ir čia patikimi komentarai dėl komiteto delegacijos vizito, kurie tarsi rodo, kad E, galima kažkokiu tai kaltinimu teikti Italijos vyriausybei. Ir žurnalistai manęs klausinėja, ar ponia Merkis kalbėjo parlamento vardu, tačiau ji, ji gali kalbėti tik tai savo asmens vardu. Taigi pilva kalbių uh, e, savoka, tai būtų susijusi su asmenų, kurie kalba kitų vardu. Galbūt aš per toli nuėjau, tačiau jeigu ji kalba, tai gali kalbėti tik tai savo arba savo partijos narių vardu, o niekieno kito. Na, o klausimas dėl pirmininkės nešališkumo, kuris buvo iškeltas čia, tai tikrai aš atmetu tokius kaltinimus. Kaip tik šiuo metu biudžeto kontrolės komiteto e, delegacija vieši e, regione, kur, kuriai pirmininkauja ponas Demagistris. Tačiau ir, ir aš buvau kviesta pirmininkauti tai delegacijai, tačiau aš pasakiau, kad nepirmininkausiu jai, nes nevadovausiu tai delegacijai, nes komitetas turi suvaidinti savo vaidmenį kaip dialogos su piliečiais uh, e, junginiu. Todėl aš sakiau, kad nevadovosiu delegacijai. Na, o kai bus iškeltas šis klausimas plenarnė sesija, galėsime kalbėti apie visus, apie vairius regionus. Mūsų užduotis reikia yra išsiaiškinti situaciją, su kuria susidarė piliečiai ir pasistengti nuspręsti, nuspręsti ar e, tos situacijos pažeidžia ES teisę ar ne. regionas, apie kurį kalbama, yra e, vadovaujamas partijos, kurią aš atstovauju tik tai du mėnesius, todėl, ponė Postnaru, kadangi jūsų nebuvo tuo metu, tai tai, ką aš sakiau kolegos, kurie sakė, kad aš nesu nešališka, reiškia, kad jūs turėtumėte pateikti savo pastabas raštu ir nusiųsti juos atitinkamam institucijai, kuri galėtų įvertinti, ar mano veiksmai yra nešališki ar ne. Ir tokias pastabas reikėtų išdėstyti visiems, kad visi galėtų pasis, paskaityti. O dabar norėčiau grįžti prie darbo atvarkės ir noriu atsiprašyti piliečių, kurie sėdi mūsų salėje ir turi klausytis procedūrinių diskusijų. Taigi, grįžtame prie 22 darbo tarkės klausimo. Peticija 1820 pateikta 2009 metais, ją pateikė pilietis Jose Marija Karasko Kano. Ir e, suteikiu jam žodį. Gerbimi ponai, laba diena, aš esu Jose Marija Karasko ir mano kolega Rafael Romero. Mes atstovaujame Ispanijos statybų sektoriaus e, teikėjų asociaciją. Mes atstovaujame apie 6 tūkstančius smulkių ir labai mažų e, įmonių, kurie dirba statybos sektoriuje ir kuriems e, nėra mokama, jiems yra įsiskolinama. Didžiosios įmonės išsiieško um, lėšas, o mes net po 180 dienų negalime išieškoti e, skolų. Todėl mes kreipiamės į parlamentą ir mano šalies konservatorių partijos dėka mes šiandien atvykome pareikšti peticiją, pasiskūsti. Mes norime paprašyti peticijos komiteto e, padėti mūsų asociacijai, kad įvykdžius darbus mes galėtumėm gauti užmokesti, nes mes jo paprastai negauname ir tiesiog tos mažosios smulkiosios įmonės tiesiog bankrutuoja dėl to, kad joms yra nesumokama. Mes galų gale nebeturim nei darbo, nei galime, nei galime atsijimti uh, užmokestį už atvykdus, įvykdus darbus ir, ne, ir negalime atsiskaityti bankui. Savivaldybės taip pat mums yra įsiskolinusios ir 240 dienų tęsia apmokėjimus arba 180 dienų. Todėl mes turime kreiptis į bankus ir prašyti finansavimo ir savo būstus užstatyti kaip garantiją. Taigi, praėjus 180 dienų arba 240 dienų, jeigu e, savivaldybė ar kita institucija nesumoka, garantija užstatyta bankų yra mūsų būstas. Ir tuomet e, mes liekame netgi be stogo. Taigi iš tikrųjų mums yra, e, mes esame labai nepalankioje padėtyje lyginant su, didžia, su didžiosiomis statybos įmonėmis. Šitą mūšį mes pradėjome konservatorių partijos dėka ir kovojame kad e, visgi įstatymai būtų naudingi ir mums, ne tik tai didžiosioms įmonėms. Mes esame mažieji ir turime kovoti e, už, už lygias teisės su didžiaisiais. Tokia yra mūsų problema. Ačiū. Grazie. La parola um, responsabile del... Ačiū. Žodis komisijos atstovui ponui Alfonso. Eh, Pone Alfonso, atsiprašau. E, Pečios pakeitėjas skundžiasi dėl 2000, direktyvos 2035, kur yra vienintelė direktyva susijusi su pavėluotais mokėjimais komercinėse sandoriuose. Norėčiau komisijos vardu priminti, kad ši direktyva 2035 buvo perkelta į Ispanijos e, teisę per įstatymą 3204. Komisija žino, kad iš tikrųjų mokėjimo terminai yra labai dideli ir statybos sektoriuje ir kitose sektoriuose nemoka arba dėlse mokėti ir viešasis sektorius ir kitos įmonės. E, Kalbant apie galiojančių teisės aktų taikymą, turime patvirtinti, kad dabartinė direktyva neharmonizuoja mokėjimo terminų ir tai yra pagrindinė problema, su kuria susiduria Europos įmonės bendraja prasme. Žinau, teisingumo teismas 380.06 byloje patvirtino, prieš Ispaniją patvirtino, kad nėra suvienodinti mokėjimo terminai. Tada komisija e, pateikė teisingumų e, teismui e, skundą dėl Ispanijos, nes mano, kad tie terminai numatyti atitinkamam statymui yra per ilgi. Teisingumo teismas vėlgi nustatė, kad nėra harmonizuoti šie terminai. Kalbant apie tai, kad, kaip peticijos patikėjas sakė, kad e, niekas iš smulkiųjų verslininkų neprašo e, palūkanų. Reikia pasakyti, kad pagal direktyvą nėra e, prievolės reikalauti palūkanų, yra tik tai galimybė. Kreditorius, kai jam yra vėluojama sumokėti, jis gali reikalauti mokėti palūkanas. Gavome įvairių peticijų taip pat ir dėl teisę į nusa, teisės į nusavybę išlaikymą. Dėl direktyvos 2035 iš tikrųjų ten yra numatyta, kad e, pardavėjas e, gali išlaikyti teisę į nusavybę tol, kol yra e, nesumokama, žinoma, visą laiką laikantis nacionalinių teisės aktų. O dėl teisės nusavybę išlaikymą trečiųjų asmenų. E, Byloje prieš Italiją Teisingumo teismas e, nustatė, kad teisė į nusavybę, teisės į nusavybę išlaikymas yra reglamentuojamas tik tai Ispanijos teisės aktų dėl trečiųjų asmenų. Direktyva taip pat numato, kad valstybės e, narės gali e, gali neįtraukti e, nemokumo procedūros. Galiausiai paskutinis klausimas. Iš tikrųjų, direktyva 2035 taikoma labai e, ribotai, nes šita direktyva taikoma tik tai tiems e, iš. E, tik toms išieškojimo procedūrų neginčiamų reikalavimų atveju, kurios yra nacionalinių lygmenių. Taigi, neginčyti reikalavimai tarptautinių lygmenių E, jiems turėtų būti taikomas visiškai kitas reglamentas. Jūs siūlote sumažinti e, šitą terminą. Niekas, e, valstybė narė gali sumažinti šitą terminą. Dabar direktyvoje numatytas 90 dienų terminas. Bet taip pat numatyta, kad valstybė narė gali sumažinti tą terminą, jeigu tai yra naudingiau kreditoriui. Taigi, pirmininkė, Šita peticija patvirtina tai, kas visiems yra žinoma, kad direktyva 2035 nėra pati efektyviausia e, direktyva pavėluoti mokėjimai yra iki šiol problema visoje ES ir tai daro neigiamą įtaką e, visoms įmonėms, ypatingai smulkioms ir mažoms įmonėms. Todėl 2008 metais komisija patikė pasiūlymą e, peržiūrėti šitą dokumentą ir sus, sustiprinti, sugriežtinti reikalavimus dėl pavėluotų mokėjimų. Labai džiaugiuosi, kad 21 spalio Europos parlamentas patvirtino šitą peržiūrėtą dokumentą, dabar beliko, kad tik tai jį patvirtintų Europos taryba. Kai šis dokumentas bus įsig... E, priimtas ir įsigaliojęs, e, valstybės narės turės dviejus metus e, perkelti šitą dokumentą į savo teisės aktus, teisinę sistemą. Ispanija netgi žengia žingsnį į priekį Liepos mėnesį buvo priimtas naujas įstatymas, kuriame yra daug griežtesni e, nuostatai būtent dėl e, mokėjimo terminų. Pagal naująjį Ispanų įstatymą tarp viešojo sektoriaus ir įmonių mokėjimai turi būti vykdyti per 30 dienų o komerciniuose santykiuose tarp įmonių pagal ispaniškai įstatymą reikės sumokėti per 60 dienų. Šitas terminas gali būti pratesiamas. Taigi, pagal ispanišką įstatymą yra nustatyti nauji terminai, kurie jūsų atveju, manau, galėtų būti e, tinkamas sprendimas ir jums palengvins uh, jums palengvins e, skolų išieškojimą. O naujoji direktyva, kuri buvo patvirtinta, tiesiog harmonizuoja e, mokėjimo terminus valstybinėme sektoriuje, tai bus 30 dienų, o mokėjimus tarp įmonių nustato 60 dienų terminui, kurį galima prailginti abiejų šalių e, sutarimu. E, nepažeidžiant kreditoriaus e, interesų. Taigi komisija siūlo baigti nagrinėti šitą peticiją ir komisija tikisi, kad visos valstybės narės kuo greičiau perkels e, naują direktyvą į savo teisės e, sistemą kuo greičiau. Panas Itrugais. Ačiū. Manau, kad nereikia uždaryti, nereikia užbaigti šios peticijos. Jūs sakote, kad reikia užbaigti svarstymą, bet jūs, iš jūsų kalbos aišku, aišku, kad jūs pritarėte peticijos pateikėjui. Taigi komisija dabar, komitetas, atsiprašau, dabar turėtų sekti, kaip yra įgyvendinamos šitos nuostatos. Manau, kad dabar krizės metu E, peticijų teikėjų padėtis yra labai sudėtinga. Mm, daugybė šeimų kenčia patekę į labai sudėtingą padėtį. Ir komisija regi supranta jų padėtį, tačiau, germa pirmininkė, mes turėtumėm stengtis išspręsti peticijų pateikėjų problemas, tas problemas, kurias mums pateikė kaip peticijų komitetui. Taigi, manau, reikėtų, e, klausant komisijos, Išklausę komisijos galime džiaugtis, kad Ispanija netgi pažengė toliau ir ta problema įsispręs, bet reikėtų klau, žiūrėti klausimą, ką komisija nuveikė per per tą laiką, kai žinojome, kad direktyvos Ispanija netaikė, juk buvo taip, Ispanija netaikė direktyvos ir pati ES jau buvo priminusi Ispanijai, kad šita direktyva Ispanijoje nėra e, tinkamai taikoma. Dabar jūs sakote, štai jau dabar viską išsprendėme, dabar jau Ispanija padarė netgi daugiau negu privalėjo kad anksčiau Ispanijos šita direktyva buvo netaikoma, netinkamai taikoma, o jeigu dabar Ispanija žado, žada viską taikyti dar geriau, tai turėtumėm neužbaigti šitos peticijos nagrinėjimo ir stebėti, kaip toliau vykdomos šitos nuostatos, jeigu bus vykdoma, vykdomos šitos nuostatos peticijos pateikėjų problemos baigsis, bet mes turime tokį precedentą, todėl Manau, kad šitos peticijos nagrinėjimo negalime užbaigti, kol busime tikri, kad e, šita problema yra išspręsta ir šita problema buvo sprendžiama taip, kaip, buvo, kaip prašė peticijos e, pateikėjai. Būtent pabrėžiu, kad komisija e, pritarė peticijų pareiškėjams, pasakė, kad iš tikrųjų problema tokia ir yra. Pone Grūnį, ačiū, pone pirmininkė. Aš taip pat norėčiau, kad šios peticijos svarstymas liktų neužbaigtas, bent kad galėtume stebėti situaciją. Balsavimas praėjusią savaitę parlamente pademonstravo tam tikrą pažangą, tačiau man atrodo, kad išieškoti skolas e, dar vis sunku yra panašių atvejų ir Prancūzijoje, o ekonominė situacija ekonomika visą juk palaiko mažos ir vidutinės įmonės, todėl atlyginimų dėlsimas joms sukelia didžiulę įtanką, įtampą, įmonės turi užsidaryti. Taigi mums reikia, kad tos direktyvos būtų perkeltos į nacionalinę teisę, į Ispanijos, taip pat jau turėtų veiksmingiau reguliuoti šios procesus. Prancūzijoje e, šių, šį laikotarpį buvo sutrumpinti ir viešosiams įstaigoms, tačiau vis tiek problemų yra. Turime stebėti situaciją ir toliau, tai labai svarbu. Pane Jimenez. Manau, kad mes <clears throat> dabar kalbame apie teisingumą Man didelė garbė, kad galiu ginti šios peticijų pateikėjus, kurie atstovauja labai daugybę, daugybę šeimų, e, žmonių. Konkrečiai vienas iš šitų asmenų 600 km nukeliavo iki Madrido pėsčiomis. <clears throat> Taip pat jis vienas atvyko į Briuselį. Jisai netgi vadinamas Čiklenos Donkichotu. Čiklena yra jo gimtasis miestas. Kodėl Donkichotas? Todėl, kad jisai siekia savo svajonės. Taigi mes atėjome, jie atvyko pasakyti, kad jie nesvajonės siekia, bet savo teisės. Ir mes kaip parlamento nariai privalome juos paremti kad iš jų nebūtų atimta jų teisėta teisė. E, Džiaugiuosi, kad e, komisija pasakė, jog Ispanijoje įstatymas bus netgi dar geresnis negu ES nuostatos, bet kaip žinome, kaip kolega Karlos e, Turgai sakė, kad Ispanija net anksčiau nevykdė europinių nuostatų. Taigi manau, kad yra būtina nebaigti kol kas dar svarstyti šitos peticijos nes čia kalbame apie daugybę maž, smulkių verslininkų, ne apie stambes įmonės. Jie e, atstovauja ne tik tai Ispanijos smulkius verslininkus, bet ir daugybės kitų šalių smulkius verslininkus. Gerai, kad e, direktyva bus taikoma, bet šitą peticiją reikia, jos svarstymą reikia tęsti, reikia stebėti Ispaniją, kad šitie, šitos nuostatos būtų taikomos, kaip turi būti taikomos mes turime vykdyti stebėjimą, nes jeigu užbaigsime šios peticijos svarstymą ir toliau bus vykdoma didžiulė neteisybė prie žmonės, kurie negalėjo dėl, dėl, dėl kitų įmonių įsiskolinimo, negalėjo net vaikams už mokyklą sumokėti, neteko būstų ir taip toliau. Negalime būti kurti. E, ir neatsižvelgti į šią peticiją. Ir todėl šitą peticiją reikia svarstyti toliau, jos negalima užbaigti. Grazie, la collega, quindi mi sembra in dubbio che la Labai ačiū, kolegė. Man atrodo aišku, kad mes manome, kad peticijos svarstymas turi likti atviras, nes daugelis taip mano. Mes puikiai supratome, ką sakė komisijos atstovė. tik prieš savaitę suprato, kad situacija su šia problema pasikeitusi, tačiau man atrodo, kad turime priežasčių ir toliau palikti šią peticiją ir stebėti, kaip plėtosi šį situaciją, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomas parlamento patvirtintos direktyvos. Toliau 23 klausimas. Ir prieš suteikiant žodį poniai Stela Velikį dėl peticijos 614-2009. Nu, noriu pasveikinti ponę Stefanį Rūten, kuri atstovauja pirmininkaujančią Belgiją. Ačiū, kad atvykote. ir noriu padėkoti Belgijai už dėmesį parodytą mūsų darbui. Dabar e, sutikiu žodį poniai Stelai Velikiai dėl peticijos 23 darbo tarkas klausime. Labai ačiū už kvietimą pasisakyti peticijų komitete. Aš parašiau laišką, kuriame išdėšiau svarbiausius dalykus. Kaip sakiau, gavau pasiūlymų atsimti savo peticiją ir ją pakeisti. Aš tačiau neketinu nei nieko atsiimti, nei pakeisti peticijos dėl sąskaitų už dujas ir elektrą. Jokių pokyčių neįvyko. Mes nesuprantame, kas vyksta. E, šios bendrovės elgėsi taip pat. Aš kreipiausi į ministeriją dėl bendrovės Lampiris, niekas nepasikeitė. Aš te prašau, kad sąskaita už elektrą ir dujas būtų suprantama gavėjui, kuris nebūtinai yra ekspertas. Taigi aš prašau, kad sąskaita už dujas e, pasakytų, kiek e, sunaudota kubinių metrų, o ne kilovatų ar kilo džiaulių, kaip kartais Belgijoje daroma. Aš pateikiau, e, su, su sąskaita pateikiamas detalus paaiškinimas. Taip pat yra ir nemokamas telefono numeris, kuriuo galima paskambinti, jeigu nori gauti daugiau informacijos. Aš norėčiau daugiau informacijos apie dujų ir elektros perdavimą, nes nieko apie tai nepasakoma, kai keičiasi dujų kaina. Aš norėčiau žinoti, kaip ir kodėl Taip pat norėčiau, kad kasmet būtų paskelbtas Lampiris e, bendrovės balansas arba bent jau jų pelnas. Belgijoje, kur aš gyvenu, situacija šiek tiek pagerėjo, tačiau taip įvyko ne dėl bendrovės Lampiris veiksmų, o dėl Belgijos vyriausybės veiksmų. E, Belgijos savivaldoje yra e, na, įstaigų, kurių darbas yra aiškinti vartotojams dujų ir elektros sąskaitas. Ir šios įstaigos gali patikrinti, ar e, sąskaita tinkamai apskaičiuota. Tačiau taip nėra dėl to, kad tai darytų pačios bendrovės, tokios kaip Lampiris, bet dėl to, ką daro Belgijos vyriausybė. Aš šią paslaugą esu pasinaudojęs ir buvau visai patenkinta. Kitas dalykas. Norėčiau gauti informacijos apie energijos tiekimo rinką. Kodėl nėra dujų rinkos? Man visiškai neaišku, kaip apskaičiuojama dujų kaina. Aš suprantu, kad dujų kaina yra susijęta su naftos kaina. Bet man tai atrodo vis, visiškai skirtingi dalykai ir aš neįsivaizduoju, kodėl e, šios kainos turi būti siejamos, kodėl nėra bendrosios dujų rinkos. O antras klausimas. Energetikos rinkos liberalizavimas Belgijoje nebuvo toks sėkmingas, koks galėjo būti. Kodėl nėra maksimalios e, dujų ir elektros kainos Belgijoje kaip kitose šalise. Manau, kad čia viskas, ką norėjau pasakyti. Rezumant galiu pasakyti, kad situacija su sąskaitomis, kurias teikia bendrovė Lampiris, visiškai nepagerėjo. E, ir jeigu aš jiems paskambinu, problema išlieka, jokio paaiškinimo nesulauksi. Jo pateikė telefono numerį, kuris turėtų teikti paaiškinimus, tačiau aš nieko nesuprantu, ką jie sako. Ačiū dabar komisijos atstovė. Ačiū pirmininkė mes patikėme atsakymą dėl peticijos 614 praėjusiu metu spalio mėnesį. Peticijos autorė sakė, kad sunku suprasti bendrovės Lampiris sąskaitų sistemą. Aš pati ją pasidomėjau ir pabandžiau suvokti, per kiek laiko aš supratau tą sąskaitą. Man užtruko 3 minutės. Nemanau, kad tai yra didžiulė problema. Paskambinau tą telefono liniją, per tris minutės gavau informaciją, kurios norėjau. Peticijos autorė kalbėjo apie vidaus e, rinką, apie komisijos nuomonę. Aš atidžiai paskaičiau peticiją, nes tai ir yra mano darbas. ir sužinojau, kad peticijos pateikėja yra smarkiai įsiskolinusi pagal bendrijos teisę, turint vidaus energijos rinką. Atitinkamai pagal praėjusiu metu Liepos mėnesį pasikeistas e, nuostatas dėl vidaus elektros ir dujų rinkos. Jūs teigiate, kad skirtingos nuostatos taikoto, taikomas dujų ir e, elektros sąskaitoms. Ir sakoma, kad komerciniai santykiai tarp e, kliento ir tiekėjo turi atitikti minimalius teisinius reikalavimus patvirtintus bendrabiaujant su e, Europos parlamentu pagal bendro sprendimo procedūrą. Grįžtant prie šios e, bendrovės Lampiris, tai nėra individualus atvejus komisija yra kartu su vartotojų apsaugos generaliniu direktoratu yra parengus rekomendacijų. Tai nėra įstatymai, nes tik parlamentas ir taryba gali leisti įstatymus, tačiau mes patikime rekomendacijų tiekėjams. Šios rekomendacijos yra viešai prieinamos. Jos buvo patvirtintos praėjusiais metais Londono forume kuris yra skirtas šiems klausimams. Ši informacija yra prieinama tris metus. E, jeigu norite, mes galime detaliai paaiškinti, kokia yra bendrijos teisė, tačiau, kaip sakiau, rekomendacijos nėra privalomos ir jomis teismai nesivadovauja dėl bendrijos teisės įgyvendinimo Belgijoje, tai Belgijos vyriausybė yra paskyrusi ombudsmeną, kurį paminėjau atsakydama. Atsa, tai yra nepriklausomas e, ombudsmenas, nepriklausomas nuo įmonių. Jo darbas yra užtikrintas, kad bendrijos teisės būtų laikomasi. Dėl klausimų susijusių su energijos rinkos veikimu, tai manau, kad tai viršė peticijos e, temą, nes peticija yra skirta sąskaitoms, o peticijos autorė taip pat kelia klausimus dėl energijos rinkos veikimo Belgijoje ir susėjimo dujų ir elektros rinkos. Man atrodo, tai, nėra, tai yra dujų ir naftos rinkos. Tai nesusijęs su elektros sąskaitomis. Šis klausimas yra visai kitas, jis netgi nepriklauso ES kompetencijai. Taigi, manau, kad kai kuriuose dalise peticija peržengia problemą susijusias su lampiris tiekėjų. Labai ačiū. Ar parlamento nariai norėtų pasisakyti, ponas Bosnaru? Pone pirmininkė, ši problema egzistuoja ne tik Belgijoje. Ši problema turbūt visos Europos problema. Sąskaitos už dujas pateikiamos nurodant suvartuotus kilovatus. Tai yra energijos matavimo vienetas, Tai nėra vienetas skirtas apskaičiuoti sunaudotų dujų kiekiui. Jeigu nesi ekspertas, inžinierius ar fizikas, labai sunku, kaip paprastam vartotojui, suprasti savo sunaudotų dujų vertę, nes e, visa įranga, kuri matuoja e, dujų sunaudojimą, tai matuoja jas kubiniais metrais ir nėra jokios lentelės, pagal kurią būtų galima sulyginti sunaudotų dujų kiekį su sukurta energija. Be to, dujų vertė kalorijomis, iš kurių gaunami kilovatai, priklauso nuo dujų koncentracijos tame sunaudotame kiekyje, Kai kur Rumunijoje, pavyzdžiui, žiemą oro dalis dujose padidėja, taigi, taigi energetinė vertė tų dujų sunaudoja, tačiau vartotojas moka tą patį. Moka už tą pačią vertę, kurios negalima išmatuoti. Tai yra nesuprantama vartotojams. Aš nesu inžinierius, tačiau esu kalbėjęsis su inžinieriais ir net jiems yra problemų stengiantis paversti kilovatus į kubinius metrus. Taigi pagalvokime apie tai, kokia situacija yra milijonai vartotojų, kai jie gauna sąskaitą, jos negali suprasti. Elektros atveju naudojama, matuojama energija. Tačiau, kai kalbam apie dujas, gamtinės dujas, taip nėra. Nes e, matavimo prietaisai matuoja tik kubinius metrus. Tai yra užšifruotas tarsi pranešimas vartotojui. Man atrodo, kažką reikia daryti, nes sunku įsivaizduoti, kad visi Europos vartotojai būtų inžinieriai, fizikai, ekspertai. E, gamtinių dujų ir jų matavimas ir tie. Kažką reikia daryti. Aš norėčiau, kad Europos komisija padėtų Europos vartotojams. Ačiū. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ugye én nagyon friss vagyok a bizottságban, ráadásul póttag, úgyhogy e, nem szeretném nehezíteni a bizottságnak a munkáját az állandó. Ácsó. Gerbiamą pirmininkę, aš esu naujas deputatas, nes nedirbantis. Ir be to dar pakaitinis narys, todėl nenorėčiau trukdyti darbo labai ilgais pasisakymais. Dėkoju, džiaugiuosi, kad pirmininkė nori apsvartyti visus numatytus klausimus, iš tikrųjų tai yra sudėtinga. Aš esu teisininkas ir norėčiau pakalbėti konkrečiai šitos peticijos klausimu. Aš tik tai antrą kartą dalyvauju šitos, šito komiteto posėdėje ir Akivaizdu, kad yra teisininkų, kurie nesupranta teisinių tekstų. Manau, kad daug problemų būtų išspręsta, jeigu mm, kompromisą greičiau rastume. Nenorėčiau būti cinikas, bet mes atsakymų taip ir nerandame. Norėčiau paklausti, kodėl šita ponia skolinga beveik 4500 eurų energetikos įmoniai. Man atrodo, kad čia jokios europinės teisės nėra pažydžiamos. Eh, Dėkoju. Komisijos atstovas pateikė labai aišku atsakymą. Ir tai siejasi su vietos ir nacionalinėmis teisės nuostatomis. Komisija paminėjo ombudsmeną ir yra prašoma užbaigti šios peticijos svarstymą. Taigi galime padaryti išvadą, kad daugelis čia esančiųjų yra už tai, jog reikėtų užbaigti peticijos svarstymą remiantis komisijos patiktais atsakymais. Jeigu yra prieštaraujančiųjų, tuomet galėčiau pasiūlyti nacionalinėms atsakingoms institucijoms tęsti šio klausimo svarstymą, o dabar užbaigėme šios peticijos svarstymą. Kitas klausimas mūsų darbo tvarkė yra 762-2009 metų peticija, kurią pateikė Jolanda Ščebiot. Suteikiu žodį peticijos pateikėjai, prašom. Er prezente. Ar peticijos dalyvau... pateikėja dalyvauja? Sveiki, Aš esu Jolanta Ščebiot. Pateikiau peticiją prieš Rainer oro transporto įmonę praėjusiais metais. Susidūriau e, su sunkumais e, norėdama e, panaikinti savo skrydį. Norėčiau pasiskūsti dėl telefoninio skambučio, kuris truko 45 minutės, po vieną eurą už minutę, norėdama nutraukti savo e, skrydį, atšaukti savo skrydį ir norėčiau sužinoti, kodėl vartotojų aptarnavimo e, tarifai yra didesni, kodėl jie nėra apmokestinami įprastų tarifų, siekiant apsaugoti vartotoją. Tokia padėtis egzistuoja Prancūzijoje ir Ispanijoje. Jie priemė priemonės, uh, siekdami apsaugoti vartotoją nuo padidintų tarifų telefonu. Be to, pagal bilietų atšaukimo taikomas sąlygas, kurias taiko Rainer savo skrydžiams, nėra visiškai aišku. Kaip tai vyksta? Atšaukimo negalima padaryti, tačiau to neįmanoma sužinoti nepadarius rezervacijos. Man atrodo, kad įmonė labai smarkiai pažeidžia vartotojų teisės. Todėl prašyčiau palikti šios peticijos svarstymą atvirą tam, kad būtų galima paskatinti vartotojų aptarnavimą e, būti patobulintą ateityje Rainer įmonės atžvilgių. Komisija. Angela Greco, prašom. Um, well, there are two main problems. E, peticijos pateikėjai iškėlė dvi pagrindinės problemas. Viena yra telefoninio skambučio tarifo dydis, o antras e, įmonės aptarnavimas vartotojams. Norėčiau pasakyti, kad Europos e, Sąjunga nenustato prievolės apsaugoti vartotojų nuo didesnio telefoninio tarifo, tačiau būtina užtikrinti, kad vartotojai būtų informuojami apie tokius, tokias kainas. Mes turime atitinkamą komisijos direktyvą, kuri įpareigoja įmonės informuoti tinkamai vartotojus apie tai, kas yra susijęs su aptarnavimu. Kalbant apie antrąjį iškeltą klausimą, susijusiu su sąlygomis, kuriomis yra teikiamas e, aptarnavimas vartotojams, tai yra aiškiai išdėstyta. Mes turime direktyvą, kuri apsaugo vartotoją nuo tokių sąlygų, kurios sukuria e, žymų disbalansą tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo. Taigi mes galime teikti, kad jeigu, pavyzdžiui, yra tik didesnio tarifo telefono linija skundams ir jeigu jie yra tikrai labai brangi, e, šią situaciją galima spręsti pagal nesažiningų kontaktinių punktų centrų direktyvą. Tačiau tai viršyje valstybių narių kompetenciją. Šiuo metu ši direktyva turi įsigaliauti valstybėse narėse, taigi jos turi visas priemonės, kad persikėtų tokio pobūdžio praktika, praktikos taikymą. Komisija kelia tokius klausimus nacionalinėms institucijoms, kurios turi įvertinti remdamosi konkrečią informaciją eh, tokią padėtį ar nesažininga praktika dėl nesažiningų kontaktinių centrų vyko. Taip pat yra galimybė paprašyti tolesnio patarimo iš Europos vartotojų informacinių centrų, kurie egzistuoja peticijos pareiškėjos teritorijoje toks e, kontaktinių centrų tinklas buvo įsteigtas komisijos tam, kad būtų galima padėti piliečiams, susiturintiems su tokiamis problemomis e, tam tikrose tarp valstybinėse sandoriuose, tokiuose kaip pavyzdžiui internetinis bilietų užsakymas. Taip pat norėčiau pridėti, kad remiantis vartotojų apsaugos reglamentu e, tarp valstybinių problemų prevencijos e, užtikrinimas šiuo metu pagerėjo, siekiant apsaugoti vartotoją nuo tokių tarpvalstybinių pažeidinėjimų. Ir dabar galima prašyti e, paramos iš, pavyzdžiui, Airijos atsakingų institucijų ar kitų valstybių, kuriuose e, savo veiklą vykdo Ryanair, tam, kad būtų taikoma konkreti praktika. Taigi komisijos išvada yra tokia. Peticijos pareiškėja turėtų pirmiausia kreiptis į nacionalinį lygį, e, į savo institucijas, kur egzistuoja atitinkamos priemonės. Ar būtų pastabų iš komiteto narių? Pone Griumi. Oui, moi j'entends bien. Ačiū. Aš tikrai vertinu, kad valstybės narės pačios gali spręsti tokią problemą, tačiau norėčiau paprašyti, kad šios peticijos versimas būtų nenutrauktas. Rainer yra tokia bendrovė, e, kuri e, vykdo skrydžius už nedidelę kainą, tačiau turime atsižvelgti į viską, kas yra su tuo susiję. Yra daugybė skundų susijusių su Rainer oro linijų įmonė suprantu, ką pasakė komisija, dėl to man nekyla jokių problemų. Esu tikra, kad Ryanair apsvarstys šias rekomendacijas, tačiau mes norėtume išgirsti e, tolesnės informacijos vėliau iš peticijos pareiškėjos. Ačiū. E, ponas Bayer. Köszönöm a szót, elnök asszony. E, megint csak a, a volt ügyvéd szól belőlem, tehát térjünk vissza az eredetre. Ácsú. kalbant teisinių požiūrių, man atrodo, jog labai daug priklauso ir nuo jūsų pačių nacionalinės teisinės tradicijos. Žinoma, yra daug problemų susijusių su Ryanair, tačiau tai yra konkretus atvejis. Ispanija ir Prancūzija neleidžia, kad tokie procesai vyktų, tačiau yra kitų valstybių narių, kuriuose įmonės negali būti priverčiamos įsteigti telefoninės linijas taip vadinamomis įprastinėmis kainomis. Aš manau, jog tai yra valstybių narių teisės aktų pasiekmė. Žinoma, tai yra atvejis, kuomet būtina imtis veiksmų dėl nesažiningos praktikos. Tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Na, man atrodo, kad mes galime priimti komisijos kvietimą būtent išsiųsti konkretų prašymą vietos atsakingoms institucijoms. Taigi paliekame šios peticijos svarstymą atvirą ir pažiūrėsime, kokie įvykiai išsirutulios ateityje ir kokius atsakymus sulauksime iš atitinkamų nacionalinių institucijų. Dabar siūlyčiau e, grįžti prie 21 mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonė ir dabar suteiksiu žodį ponui Hefner, kuris kalbės ponios Wallis vardu, kuri šiandien nedalyvauja posėdėje. Ja, liebe <clears throat> Kolleginnen und Kollegen, ich bin ein bisschen erkältet. Dėkoju. Atsiprašau, ponios ir ponai, aš esu šiek tiek peršalęs, tai atsiprašau dėl savo balso. Uh, Europos Sąjunga susilaukė didelės sėkmės ir sugebėjo žengti didžiulį žingsnį pirmin, e, sukurdama Europos piliečių iniciatyvą ir leisdama ją žengti pirmin ir suteikdama piliečiams galimybę teikti pasiūlymus, kelti savo problemas, kurias jie gali iškelti tiesiog Europos Sąjungai komisijos e, asmenyje. Tai įsigaliojo po Lisabonos sutarties, o dabar mes dirbame tuo pagrindu. Čia dalyvauja keturi pranešėjai, du iš peticijos komiteto, du iš AFKO, Lamasur, Wallis ir aš. Ir taip pat prisideda ir kiti komitetai bei šešėliniai pranešėjai, taip pat ir mūsų komitete. Mes glaudžiai bendradarbiaujame, rengiame įvairius posėdžius, taip pat ir su šešėliniais pranešėjais. Aš esu labai dėkingas šešėliniams pranešėjams, ypač iš peticijų komiteto, kurie labai aktyviai dalyvavo diskusijose. Ir labai vertingai prisidėjo savo pasiūlymais. Aš manau, jog tai tik e, padės rezultatams. Kalbant apie tvarkaraštį, E, šiame posėdėje mes e, ketiname informuoti Jums apie esamą padėtį, apie mūsų dabartinius svarstymus dėl pranešimo, e, kuris bus aptariamas kitame komiteto posėdėje. Ir šių metų, metų gruodžio mėnesį Strasbūro plenarinėje sesijoje tikimės priimti galutinį sprendimą. Planuojame, kad per pirmąjį svarstymą mėginsime pasiekti sutarimo Kitaip tariant, mes formaliai deramės su taryba ir komisija ir kai sulauksime komitetų nuomonių, tikimės pasiekti bendrą sutarimą, kurį galėsime pateikti į e, gruodžio plenarinės sesijos svarstymą. Žinoma, jeigu turėsime bendrą sutarimą, kuris, aišku, nėra garantuotas, tačiau mes kalbėjomės neformaliai, su įvairiais žmonėmis ir dirbdami su šiuo pranešimu manome, kad e, galime šiuo metu būti nusiteikę optimistiškai dėl jo rezultatų. Norėčiau aptarti svarbiausias pranešimo dalis ir, žinoma, tai yra svarbiausios dalys mūsų komiteto požiūrių, tačiau jos e, yra identiškos ir e, su konstitucinių reikalų komiteto nuomonę, nors yra šiokių tokių nesutarimų, tačiau, kaip jau sakiau, mes koncentruosimės ties tais dalykais, kurie yra svarbus mūsų peticijų komitetui. Pats svarbiausias dalykas yra priimtinumo, piliečių iniciatyvų priimtinumo klausimas ir įvairūs procesai ir kliūtis su tuo susiję, kurie yra su tuo susiję kelios iš tokių kliučių. Pirmiausia, vienas asmuo, vienas parašas. Tai yra pirmoji kliūtis. Negalima piknaudžiauti procedūra, neturi būti piknaudžiaujama pagrindinėmis ES vertybėmis. Komet tai yra aišku, iniciatyva yra registruojama, pereinama į antrą etapą. Reikia surinkti 300 tūkstančių parašų ir visas procesas turi būti sustabdomas keletui mėnesių, kuomet komisija išanalizuoja, ar e, tokia iniciatyva yra teisiškai primtina. Jeigu ne, tada viskas turi būti pradedama iš naujo arba iniciatyva baigiama. Komisija sako, turi būti e, 100 tūkstančių parašų ir galiausiai turi būti surinkama milijonas parašų ir tada komisija nusprendžia, ar ji nori e, suteikti politinį pritarimą tam, kad e, tokia iniciatyva taptų teisės aktu. Savo pranešimo e, projekte mes siūlome šį procesą supaprastinti, supaprastinti biurokratinės procedūras tam, kad tokios iniciatyvos būtų palankesnės vartotojams ir ateityje turės būti tik tai du etapai. Vienas pradžioje, kitas proceso pabaigoje. Ir e, šis vidurinis etapas susijęs su 300 tūkstančių parašų reikalavimu išnyks. Atrodytų, jog nėra jokio pagrindo proceso viduryje e, suteikti galimybę viską sustabdyti. Taigi mes siūlome, kad pradžioje reikėtų pradėti ne nuo vieno parašo, bet nuo septynių. Tai turėtų būti minimalus parašų skaičius. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų vieno individo, kuris būtų neigiamai nusiteikęs komisijos atžvelgių ir toks asmo turėtų teisę pradėti piliečių iniciatyvą. Todėl mes pasiūlėme septynių parašų minimalų reikalavimą iš septynių valstybių narių, siekiant, kad tai turėtų pakankamą tarpvalstybinę paramą. Taip pat norime, kad būtų patikrinimas dėl to, ar tokia iniciatyva yra priimtina remiantis sutartimi. Kitaip tariant, kad nebūtų pažeidinėjamos pagrindinės ES vertybės e, remiantis Lisabono sutarties antrojų straipsnių. Taip pat turi būti patikrinta, ar tai yra ta tema, dėl kurios e, komisija turi iniciatyvos teisę. Jeigu taip, tuomet yra renkami kiti parašai. Ir antrasis etapas būtų tolesnis e, šimto tūkstančių parašų rinkimas. Mes manome, kad tai yra praktiškiau, prasmingiau. Mes e, Europoje analizavome daugelį iniciatyvų ir manome, kad toks pasiūlymas e, susilauks didelės sėkmės iš įvairių ES valstybių narių, iš įvairių vyriausybių ir mes tikimės, kad jam bus pritarta galiausiai. Antra, norime, kad tik fiziniai asmenys turėtų teisę pradėti piliečių iniciatyvas, o ne teisės subjektai. Gali būti įvairiausių asociacijų, įmonių, tačiau tai nebus tikroji piliečių iniciatyva. Lisabonos sutartis ją vadina piliečių iniciatyva, dėl to čia ir nėra įtraukiamos bendrovės ir pana, panašus dariniai. Fizinis asmuo turėtų pradėti piliečių iniciatyvas. Mes taip pat manome, kad būtina užtikrinti maksimalų piliečių iniciatyvų finansavimo lygį. Turėtume patikrinti kas moka. Žinoma, mes negalėsime nustatyti, kas moka už viską, kas priklyjuoja e, pašas. Turime atsiekti tai, kas moka už 100 tūkstančių parašų surinkimą. Toliau mes siūlome, kad bet kuris europietis 60 metų ir vyresnis, 16 metų ir vyresnis turėtų teisę pasirašyti. E, šis pasiūlymas skiriasi nuo komisijos siūlymo, e, pagal kurį tik tie, kurie turi teisę balsuoti, turėtų teisę pasirašyti piliečių iniciatyvas. Europos parlamento peticijų komitetas mano ir taip pat ir pagal jo taisyklės peticijas gali pateikti bet kokio amžiaus Europos pilietis mūsų patir, iš mūsų patirties mes nesusidūrėme su jokiamis e, problemomis šioje srityje. E, tai nėra teisės aktas kaip toks, e, dėl jo nebus būtina taikyti bet kokius sprendimus ir mes nenorime, kad situacija taptų per daug apsunkinta. Manome, kad Europos Sąjungai būtų gerai jeigu būtų leidžiama jaunesniems žmonėms dalyvauti ir pasirašinėti piliečių iniciatyvas. Dėl to siūlome 16 metų minimalų amžių. Toliau klausimas susijęs su tuo, kiek valstybių narių turėtų pradžioje e, iškelti tokią iniciatyvą. Žinoma, galima reikalauti visų valstybių narių, tačiau projekte yra tokia nuostata, kuri teigia, kad tik tuo met, jeigu pakankamas valstybių narių skaičius dalyvauja, piliečių iniciatyva bus patvirtinta. Mes siūlome pakankamą skaičių interpretuoti kaip penktadalį valstybių narių. Komisija siūlo trečdalį, žinoma, mes dar turėsime dėl to susidėrėti. Kitas svarbus pastebėjimas yra štai koks. Kada tokių parašų galiojimas baigėsi? Komisija siūlo 12 mėnesių laikotarpį. Parašai negalioja ilgiau kaip 12 mėnesių. Mūsų praktinės diskusijos dėl tarpvalstybinio parašų rinkimo skirtingomis kalbomis siūlytų, kad toks laikotarpis yra per daug trumpas, jeigu reikia aiškinti apie padėtį skirtingose valstybėse, skirtingomis kalbomis ir taip toliau. E, dar prisiminkite, kad ne visi gali naudotis internetu, taigi mes neįtraukime tų žmonių, kurie nesinaudoja internetu, tačiau mes nenorime neįtraukti potencialių parašų e, pateikėjų dėl to, ir nenorime, kad laikotarpis būtų per trumpas, dėl to siūlome 18 mėnesių laikotarpį. Pilietinių teisių laisvių komitetas laikosi kitokios nuomonės ir jie siūlo 24 mėnesius. Komisija, kaip jau sakiau, siūlo 12 mėnesių. Lemiamas klausimas susijęs, dėl, susijęs su piliečių iniciatyva yra, kas būna pačioje pabaigoje, kai jau yra surenkama milijonas parašų. Tuomet yra sukūriamas reglamentas, su kuriuo yra susiję e, daug taisyklių, kurių žmonės turės laikytis, rinkdami parašus. Bus būtina surinkti milijoną parašų penktadalyje valstybių narių ir atitikti tam tikrą skaičių sąlygų. Ir klausimas bus toks. Kasgi bus kvit pro kvo? Kas bus, kai mes surinksime tą milijoną parašų? Ar į mus bus rimtai atsižvelgiama? Ir jau nuo pat pradžių mes sakėme, kad kai tai bus padaryta, kai jau bus surinkta milijonas galiojančių parašų, tuomet komisija turėtų pakviesti iniciatyvos atstovus į viešą klausimą, kuris išanalizuotų to klausimo už ir prieš. Mes manome, kad būtina užtikrinti piliečiams pagarbą. Ir tai rodo, ką mes galime padaryti. Žinoma, mes negalime priversti komisijos kažką daryti, kadangi ji priima savo sprendimus remdamasi sutartimis, tačiau komisija nebus palikta laisvai pasirinkti mes tikime, kad piliečiams bus lengviau pripažinti neigiamą atsakymą, jeigu jie jaus, kad su jais buvo rimtai ir pagarbiai elgiamasi. O jeigu ne, tuomet jiems bus daug sunkiau e, tai pripažinti. Atitinkamos institucijos turės būti pakankamai pasišventusios tam klausimui ir dėl to komisija surenks tokio pobūdžio viešą svarstymą. Taigi peticijų komitetas čia taip pat suvaidins svarbų vaidmenį ir mūsų nuomonė peticijų komitetas turėtų būti ta institucija Europos parlamente, kuris e, būtų yra susijęs su piliečių iniciatyvomis. Ir mes parašėme savo pranešime, kad turėtų būti skiriamos kompetentingos institucijos arba tiksliau kompetentingi komitetai, kurie turėtų teisę įsikišti. Tačiau tas galutinis svarstymas turėtų būti organizuojamas bendrai komisijos ir kompetentingo Europos parlamento komiteto. E, tai štai kokie yra svarbiausi mūsų pranešimo projekto klausimai. Ir man atrodo, kad e, atsižvelgiant į mūsų patirtį iš mūsų ankstesnių susitikimų su šešėliniais pranešėjais ir kitais partneriais būtų naudinga apsvarstyti mūsų požiūrį mūsų komitete, o kai jis bus aišku, mes galėsime tai pateikti kitame mūsų komiteto posėdėje ir lauksime jūsų tolesnio indėlio. Dėkoju. Tenuto. Ačiū ponui Hefneriui. Mums pavyko sutaupyti penkias minutės, e, tai yra padirbėti ilgiau penkio, penkiomis minutėmis. Dėkojame visiems, dėkojame vertėjams. Mes tęsime anglų kalbą, jeigu norite. Ar norite tęsti diskusijas angliškai? Il silenzio è un silenzio assenso?